sais pas les arts sur votre pays. Good morning, everyone. Labas rytas. Sveiki, susirinkė, sveiki susirinkę ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto posėdį. Pirmiausia, pirmasis klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas išskyrus PRIPS dokumentą ponos Beres pranešimą, kurio svarstymas atidedamas. Ar galime patvirtinti darbo atrakę? Gerai. Dėl pranešimų, kaip žinote, delegacija, mūsų delegacija, įskaitant mane, pirmininkaujant Sharon Bowles, visi vakar ir už vakar Airijoje mes aptarėme Airijos pirmininkavimo planus Kaip žinote, tas pirmininkavimas prasidėjo nuo sausio pirmos dienos. Vis tuo metu buvo aiškinimas serijos ekonomikos situacija ir šalies korekcijų programos įgyvendinimas. Delegacija pripažino didžiulius iššūkius, su kuriais susidarė Airija kovodamas su krize ir pastebėjo, kad daugelis veiksnių, kurie prisidėjo prie Airijos augimo praeitįje, ypač iš jos išsilavinę gyventojai, išlieka. Ypatingą dėmesį atkreipiame į Airijos galimybės e, skolintis rinkoje ir e, bankų krizės sprendimo problemas. Delegacija susirinko su įvairiais e, vyriausybės, parlamento, centrinio banko, finansinių paslaugų sektoriaus atstovais, Taip pat ekonomikos dalyviais mes susitikome su Brianu Heistidi, kuris yra finansų departamento direktorius, direktorius ir Europos reikalų ministru. Sutinkome su Matthew Edelfrey, kuris yra finansinio reguliavimo departamento direktorius, kad aptartume Airijos situaciją, taip pat e, Eurozonos, ES situaciją ir programą, kaip e, reformuoti e, reguliavimo sistemą. Aptarėme bankų priežiūros klausimus Europoje, dėl ko Europos parlamento komitetas balsuos rytoj. Dėl pakeitimų šio dokumento kalbėsime šiandien po pietų. Na, o dabar perėmame prie pirmojo, trečiojo darbotvarkės klausimo. Pasiūlymas pakeisti direktyvą 2612 e c dėl bendros pritinio mokesčio sistemos e, siekiant reaguoti į e, sukčiavimą PVM. Pranešėjas yra Kaza, e, kurio čia nėra, tačiau žodis ponai Gosės. Ačiū pirmininkė, prieš porą savaičių buvau ponė Liulin, dabar esu ponas Kaza, štai matote kokią įvairovę. David paliko man kelias pastabas, kad aš jums paaiškinčiau, kokia yra jo pozicija. Komisijos siūlomas tekstas yra skirtas sureaguoti į dabartinės sistemos spragas, kad būtų galima tinkamai kovoti su karuseliniu sukčiavimu. Tai yra pakankamai įprastinis PVM srities sukčiavimo būdas. Čia pagrindas, aišku, yra savireguliacijos mechanizmai, kurie yra neefektyvūs, kaip matosi. Dėl tos priežasties e, komisija siūlo įkurti spartaus reagavimo mechanizmą, kurio tikslas būtų skubiai, netidėliotinai kovoti su e, karuselės tipo sukčiavimu. Toks mechanizmas papildys e, išlikų sistemą, kuri egzistuoja. David Kaza pasisako palankiai dėl komisijos pasiūlymo. Jis galvoja, kad uh, Mm, nėra labai didelių kažkokių tai e, pakeitimų poreikio, bet vis tik tai jis galvoja, kad reikia dar konsultacijų, kad būtų galima išspręsti per nedidelės naštos klausimus. <clears throat> Ir be to e, reikia atsižvelgiant į savireguliacijos mechanizmų trūkumus, e, užtikrinti, kad ši sistema leistų sureaguoti kraštutinius atvejus. Ir šeštas pakeitimas būtent atspindi tokį jo pasiūlymą. Jis galvoja, kad uh, Šiuo metu klausimas nėra kontroversiškas, jis gavo ir iš tarybos labai svarbu e, pritarimą, paramą, vis tik tai jis lauks labai kolegų pasiūlymų, kaip būtų galima tekstą, kurį pasiūlė komisija, patobulinti, jei to prireiktų. Ačiū. Dar jeigu leistumėt vieną tokią istoriją papasakočiau. Um, anais metais, kalb... aną kartą kalbėjau ponės Liulink vardu, bet ten buvo praleistas tas elementas ir visi galvojo, kad visi tie klausimai, kurie buvo mano išsakyti, buvo išsakyti mano savo e, ruošto ne ponios Liuling vardu. Ir tada <laughs> sulaukiau komisaro vizito, kad būtų galima aptarti nuomonių skirtumus. Taigi aš manau, kad e, reikia pabrėžti šiuo atveju, kad aš tiesiog, kaip ir anasikį, tik tai išsakiau kolegos poziciją. Aš tikiuosi, kad e, komisaras šiame ta šio klausimu supras, kad reikia kalbėti su ponu Kaza, o ne su manimi. Un koordinador tan versátil como, como usted. Y en nombre de los socialistas. Jūs Jūsų frakcija, aišku, gerai, kad e, jį turi tokių koordinatorių kaip jūs. E, ir dabar, ponia Ferreira, aišku, socialistai Stasams pasisekė, kad jie turi tokią koordinatorę kaip jūs. Ačiū, aš kalbu Ole Ludvigsono vardu, kuris negalėjo šiandien ateiti. Pradžiai, Ole nuomonė, šis pasiūlymas yra svarbus ir yra sveikintinas. Sustiprintas komisijos darbas kovojant su mokesčių vengimu yra labai svarbus, atsižvelgiant į Europos prietinę vertę. ES gali šioje srityje padaryti daugiau, numatydama greitos reakcijos mechanizmą, jį žengia pirmą žingsnį šiuo keliu. Tai yra logiškas sprendimas, sprendžiant problemą, su kuria susidarė valstybės narės, ir, nes jos negali pakankamai greitai reaguoti, e, kovojant su mas, masišku PVM sukčiavimu. Ponu Liudgasnui malonu, kad ponas Kazas, Kaza taip pat pozityviai žiūri šį pasiūlymą ir yra įsitikinęs, kad bendras E, visų mūsų darbas sprendžiant šią e, problemą ateityje bus konstruktyvus. Ole Liudviksonas pripažįsta tuo pat metu, kad yra tam tikrų nebaigtų reikalų atmosfera prie šio pasiūlymo. Atrodo, kad komisija nenuėjo viso kelio, yra papildomų elementų, kurių trūksta, ypač dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, gerai, kad atvirkštinis mokesčio mechanizmas yra vienintelė priemonė kovos su skčiavimu priemonių rinkinyje, tačiau tai nėra pabaiga. Neprimtina, kad nėra aiškesnio plano, kaip papildyti šias, šį priemonių rinkinį naujomis priemonėmis ateityje. Komisija turėtų e, pateikti tikrą įvertinimą, kaip toliau galima būtų plėsti šį mechanizmą. Antra, pasiūlymas nėra e, labai geras, palengvinant koordinavimą tarp valstybių narių, kadangi ypatingos priemonės taikymas vienoje valstybėje narėje gali turėti ženklų, ženklų poveikį PVM sistemai kitoje valstybėje narėje, tai yra labai svarbu, kad mechanizmas veiktų realiame gyvenime. Iš tiesų šis ryšys tarp to, ką daro atskiros valstybės narės, yra labai svarbus. Ole Lidviksonas norėtų, kad būtų daugiau skaidrumo visose žingsniuose, kai komisija tvarkosi su valstybė narių prašymais. Jeigu kas nors turi bendrą vaizdą, kas vyksta, tai e, tuomet bendradarbiavimas būtų lengvesnis. Ole Ludviksonas taip pat norėtų, kad komisija pateiktų papildomų pasiūlymų dėl šio aspekto per protingą laiką. Dėl ponos, pono Kaza pastangų apibriežti, kas e, turėtų būti laikoma masiniu sukčiavimu, numatant tikrus limitus, o Liukasanas mano, kad ši mintis turėtų būti atidžiai išanalizuota. Reikia daugiau aiškumo ir tai būtų pozityvu. Greito reagavimo mechanizmas yra drąsiai procedūra, kuri turėtų būti naudojama tik tai išskirtiniais atvejais. Tačiau turi būti aiškiai pasakyta, kad valstybės narės gali e, iš anksto imtis veiksmų dėl PVM netekimo, tikisi, kurio tikisi e, ateityje. Ne tik dėl tų nuostolių, kurie yra patirti ir statistiškai yra užregistruoti. Ir pagaliau Olio Liviksonas mano, kad mums reikia įterpti gana griežtų formuočių dėl išteklių ir administracinių gebėjimų. Greito reagavimo mechanizmas veiks tik tuo met patenkinamai, jeigu komisija bet kuriuo metu galės imtis veiksmų greitai ir tiksliai. Reikia užtikrinti, kad žmogiškiai ir kiti ištekliai komisijoje būtų pakankami ir kad vidaus e, sprendimų prieimimo procedūra būtų greita ir e, tvirta. Kitaip e, niekas čia neveiks. Taigi tokie yra Ole Liudviksono komentarai. Jis norėtų taip pat padėkoti ponui Kazai už puikų pranešimo projektą ir tikisi tęsti darbą rengiant šį dokumentą toliau. Ačiū. Senora Ferreira, en nombre de Ačiū, ponė Ferreira. Ar kas nors kalbės liberalų vardu? Pone Kleva? Ne. Taigi nieko iš liberalų nėra. Ponas Ashley Foxas. Thank you, Chairman. You'll be glad to know that I'm speaking for myself. Ačiū pirmininkė. Pastebėkite, kad aš kalbu savo vardu šį rytą. Noriu padėkoti ponui Kazai už gerą darbą nuveiktą rengiant šį pranešimą. Du trumpi komentarai. Pirmiausia, aš pritariu, kad e, kadangi atrikštinis mokestis turi didelį poveikį verslui ir PVM sistemai, greito reagavimo mechanizmas turėtų būti naudojama kaip paskutinė priemonė, kai kitos priemonės kovojant su sukčiavimu, panaudojant esamas galimybės pagal direktyvą nesėkmingos valstybės narės neturėtų uh, automatiškai imtis atvirkštinio mokesčio mechanizmo. Antra, dėl šeštojo pakeitimo. Aš manau, kad reikia dar padiskutuoti apie tai, kas yra staigus ir masinis sukčiavimas. Išsiaiškinant, kokie kriterijai būtų naudojami komisijos, tai apibriežti. Nenorėčiau, kad būtų einama tokiu keliu, kaip siūlo e, pranešėjas, kai galima tai atvirkštinį mokestį taikymą tada, kai tam tikra riba yra viršyta. Greito reagavimo mechanizmo e, pranašumas yra lankstumas, o griežti kriterijai tą lankstumą panaikintų. Nėra garantijų, kad šis, e, šis procentas yra teisingas. Tai riboja valstybių narių e, manevro laisvę, kadangi jos turėtų, imtis veiksmų, turėtų turėti galimybę imtis veiksmų greitai. Tai taip pat e, pagrista statistika, kuri gali būti pateikta tik tai po paties įvykio. O tai užkirstų kelią greitam reagavimui ir galėtų būti kvestionuojama. Dėl šių dviejų e, mažų komentarų dar norėčiau pasakyti, kad pranešimas yra geras ir noriu dirbti toliau su Davidu ir kitais šiandienis pranešėjais, baigiant renkti šį dokumentą. Labai ačiū, ponia Foksai. Dabar žodis poniai Kleva. Yes, uh, Aš irgi kalbėsiu savo vardu, esu socialistų nari. Noriu taip pat pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą, kuris mano manimo labai geras. Rengiu platesnį pranešimą dėl mokesčių vengimo E, kitą savaitę, tikiuosi iki metų pabaigos jis bus mm, jau paruoštas iki galo, tai yra e, reaguojant į komisijos dokumentą dėl mokesčių vengimo ir noriu tarti keletą žodžių dėl uh, greito reagavimo mechanizmo PVM sukčiavimo srityje, kalbant apie tą įrankių dėžutę, kurią komisija rengia. Ši iniciatyva turi būti paremta, tačiau reikia pakartoti dar kartą labai tvirtai, tai, ką kolegos pasakė, kad reikia labai tvirto, gerai parengto veiksmų plano dėl mokesčių vengimo, kad būtų pažvelgta plačiau nei vien šis um, greito reagavimo mechanizmas. Jeigu eina kalba apie PVM sukčiavimą, netgi vertinant trumpalaikį tokias priemonės, reikia daugiau nei vien šio mechanizmo. Šiuo metu Europa praranda ir tikrai visą laiką vis kartoju šį faktą, maždaug vieną trilijoną eurų mokestinių, negautų mokestinių pajamų šiais metais kai yra tokia sunki ekonominė krizė, kai yra tokie suvaržymai valstybėse narėse, tokie nuostoliai yra tiesiog nepriimtini. Uh, Ir aš labai remiu pana Kazas mėginimus sudėti konkrečius apibrėžimus į šį dokumentą. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias iš šio pranešimo elementų ir manau, kad tai padės sprendžiant klausimus dėl e, mokesčių sukšiamą. Vis tik tai turėtumėm būti labai atsargus, kai eina kalba apie apibrėžtis. Vienas iš būdų kaip būtų galima tai išspręsti, tai būtų galima uh, sukčiavimą, sudėti tos, tos apibrieštis. Ir toliau dėl skaidrumo, kai na, kalba apie komisijos pasiūlymą, greito reagavimo mechanizmo tikslas yra kovoti su tomis sukčiavimo sistemomis, kurios dažnai um, apima daugiau nei vieną valstybę narę, tai bent jau tris kartus šiandien buvo paminėta. Uh, Taigi labai svarbu kalbėti apie koordinavimą tarp valstybių narių ir skaidrų visų komisijos prašymų nagrinėjimą. Tai turi būti aiškiau apibriešta ir tai turi būti garantuota prieš žengiant kitus žingsnius. Taigi dėkoju ponai Gazai už šį pranešimą ir lauksiu toliau bendradarbiavimo rašant pakeitimus. Ačiū poniai Klevai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šią klausimą? I don't have any recommendation to, to, to this. Uh, to... Neturiu jokių rekomendacijų šiuo klausimu. Atsiprašau. To... Pirmininkas, ačiū. Tai tada suteikiu žodį um, komisijai, panas Raponė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Kazai už išsakytą paramą komisijos pasiūlymai. Dvi, trys pastabos dabar dėl pakeitimų. Žinoma, kalbame apie reaga, greitą reagavimą, kai yra ypatingos skubos atvejais, taigi tai nebus um, automatinis eilinis mechanizmas. Šio mechanizmo tikslas bus labai um, greitai ir tiksliai sureaguoti konkrečiais atvejais 5 milijardai prarastų pajamų per kelias savaitės. Štai kokius turime skaičius, todėl komisija ir teikia šios pasiūlymus. Be to, ūkio subjektai ir patys skundžiasi, kad sunku dažnai sureaguoti į tas pasikeitusias aplinkybės. Vis tik tai aš turiu pabrėžti, kad šiuo atveju eis kalba tik tai apie konkrečius atvejus, taigi našta neturėtų labai išaukti. Um, dabar kas yra ta masinis sukčiavimas, tai pranešėjas gal teisingai kalba apie mm, procentus nuo pajam, valstybės pajamų. Mes galvojame, kas yra tas sukčiavimas, masiškas taigus sukčiavimas. Mes galvojame, kad čia reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo. To valstybės narės ir prašo iš mūsų, kai kalbame apie greito reagavimo mechanizmą, kad iš tikrųjų tai jos galėtų jį pritaikyti e, labai konkrečiais, skubiais atvejais. Be to, tai yra prevencinės priemonės. Tai yra ne vien tik tai būdas konstatuoti sukčiavimą. Tai bus priemonės, kurios leis imtis prevencinių priemonių tais atvejais, kur egzistuoja rimta sukčiavimo situacija ir grėsmė. Toliau, dėl, gal, gal, galvojant apie kovą su sukčiavimą, komisija kaip ir jūs galvoja, kad e, reikėtų, aišku, galvoti apie nuolatinius veiksmus, koordinavimą tarp valstybių narių ir todėl, kaip komisaras šiame tą pasakė, komisija ketina pateikti iki šių metų pabaigos veiksmų planą dėl kovos su sukčiavimu šioje šioje srityje su konkrečiamis priemonėmis. Ir tai aišku, kai eina kalba apie kovą su sukčiavimu, būtent PVM srityje labai daug kas priklauso nuo bendradarbiavimo, nuo valstybių narių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Aišku, komisija gali tarnauti kaip e, skatintojas tų veiksmų, kaip, kaip pagalbininkas, koordinatorius, bet viskas labai priklauso nuo valstybių narių. Tai tiek, pirmininkė, aš norėjau pasakyti šiame etape. Ačiū. Raponi, on behalf of the European Commission. Monsieur Rosset, vous voudrez prendre la parole Merci. Ponas Osis, gal norėtų dar pasakyti? Ačiū. Gozės. Ačiū pirmininkė, aš viską pasižymėjau, e, visas tas nuomonės, e, kurios yra labai svarbios ir, ir artimos ir manau, kad tikrai panas. Vanas pranešėjas imsis visų priemonių, kad mm, galima būtų patikslinti tekstą, patobulinti tekstą ir dirbti toliau bendarbiavimo dvasia. Ačiū. Pakeitimus galima keisti iki e, gruodžio 5 dienos, iki pietų. Ir e, sausio 21 dieną kitais metais svarstysime šiuos pakeitimus sausio 22 dieną, kitais metais e, balsuosime dėl šių pakeitimų ir plenarinėme posėdėje. Galiausiai e, balsuosime e, vasaro pirmą dieną. Dabar perėmėm prie kito darbo atvarkės punkto. Glaudesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio klausimų. Ponios padimatos nematau salėje. Kas už ją galėtų pasisakyti? Panas Estrečio yra šešėlinis pranešėjas. Nežinau, ar jūs norėtumėt pasakyti už ponę Padimatą. pasirodo grįžta pranešėja. Gal mes palauksime penkias minutės ir suteiksime galimybę pranešėjai pasiruošti. Vienos minutės užteks. Aš manau, mes e, labai greitai aptarėme trečią darbo tvarkės punktą, todėl e, dabar turime laiko palaukti truputėlį, kol pranešėjai pasiruoš. So we continue and I give the floor. Tęsime darbą. Dabar suteiksiu žodį poniai Padimatai, kurie pranešėja glaudėsnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčių klausimų. Ačiū. Mes dabar aptarėme pakeitimus, kurie buvo pateikti rekomendacijoje, kurie leidžiama plačiau bendradarbiauti finansinių sandorių mokesčių srityje. Aš norėčiau informuoti parlamento narius, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti, žinoma, šešėlinė pranešėjams už tai, kad jie konstruktyviai bendradarbiavo e, su manimi, parengiant bendrą požiūrį. Mes nuo pat pradžių pražėjo, e, pabrėžiame, kad norime e, įvertinti, ar teisinės taisyklės, kuriamis leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas, yra išlaikytos. Ir kitas dalykas, mes, žinoma, žiūrėjome į pačią esmę šito pasiūlymo, kurį pateikė, ar tiksliau pateiks komisija. Tad aš norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams ir, žinoma, kitiems kolegams, kurie pateikė pakeitimus. Mes gavome 28 pakeitimus iš viso E, norėčiau pasakyti, kad siūlo du kompromisinius pakeitimus, kurie yra tiesiogiai susiję su e, pačia procedūra, kuria leidžiamas turtesnis bendradarbiavimas, o ne su e, finansinių sandarių mokesčio esme ir taikymo. Taigi, pirmas kompromisas mm, yra, jame yra pabrėžiama, kad, kad finansiniai sandoriai bus, e, finansinis sandoris bus e, pasiektas. Jų tikslas, jeigu jie bus įgyveninti globaliu lygmeniu. Ir e, todėl mes turime rasti bendrą sutarimą šitame globaliu lygmeniu. Aš taip pat norėčiau e, priminti parlamento nariams, kad e, šitas tvirtesnis bendradarbiavimas gali parodyti gerą pavyzdį būtent ne, nedalyvaujantiems šiam tvirtesniam bendradarbiavimą šalims, būtent kaip galima bendradarbiauti finansinių sandorių mokesčio srityje. Ir taip galima parodyti, kaip įgyvendinamas šitas finansinių sandorių apmokestinimas globalių lygmenių. Kitas dalykas, tai pradinis vertinimas turėtų būti papildytas, įtraukiant specialias apibrieštis finansinio e, sandorių mokesčio e, taikymo mažesniam valstybė narių skaičiui. Aš manau, kad mes atsižvelgėme į šią siūlomą kryptį, e, pana Balčio ir panos Liulink, trečias pakeitimas būtent apie tai ir kalba, toliau 13 pakeitime kurį pateikė Matijas ir Klūtė. Ten formuluojamas pirmas kompromisinis pakeitimas dėl pasaulinį lygių taikomo finansinių sandorių mokesčio ir taip pat kaip bus papildomas pradinis vertinimas, kurį atlieka komisija. Čia mes atsižvelgime į ponios Lulink pakeitimą. Tik norėčiau pridėti, kad Europos komisija jau rengia dėl šitą pradinį vertinimo papildymą. Tai būtent kaip tai atsilieps šitas vertinis bendradarbiavimas nedalyvaujančias tam bendradarbiavime valstybėms narėms. Iš tiesų, truputį keista, kad nedalyvaujančios valstybės narės yra labiau susirūpinusios šio finansinių sandorių mokesčio taikymu, negu tam bendradarbiavime dalyvaujančios valstybės narės. Na, iš esmės, kitos, kiti pakeitimai susijęs su ta pozicija, kurią mm, gegužės mėnesį priėmė Europos parlamentas, čia e, ketvirtas, e, penkioliktas pakeitimai, ponios Matijas ir pono Klūtės. Taigi abie, abu pakeitimai E, eina tą pačią kryptimį ir atitinka pranešimą, kuris buvo priimtas e, gegužės mėnesį, todėl aš manau, jiems galima pritarti. Aš nenustebau, kad vis dėlto yra ir pakeitimų, kurie atmeta šitą tvirtesnį bendradarbiavimą. E, švedai ypač atmeta tokį bendradarbiavimą, panas Hokmarkas ir panas Šmitas. Dar norėčiau pakartoti kad e, iš tiesų e, truputį nustebau, nes galbūt būtų galima manyti, kad e, šio mokesčio oponentai, jie tarsi gaus šiek tiek lengvatą ar palengvinimą, sakykime, jeigu jie nedalyvaus tam tvirtesniam bendradarbiavime. Bet taip aiškiai iš diskusijų anksčiau šiais metais Tai iš esmės šitas finansinio sandorio mokestis e, taikomas truputį e, sudėtingiau ir jisai susijęs su visomis valstybėmis. Na, iš esmės e, buvo siūloma tiesiog atmesti tvirtesnį bendradarbiavimą, bet šitas finansinių sandorių mokestis gali būti toks sėkmingas, kad jis galės padaryti poveikį ir nedalyvaujančiams tam tvirtesnį bendradarbiavimą valstybėms narėms. Tokia būtų išvada. Taigi, Dar norėčiau padėkoti šešėlinius pranešėjams už jų konstruktyvų požiūrį, kurį jie taikė bendradarbiaudami. Ir dar asmeniškai norėčiau asmeniškai padėkoti poniai Lulink, o kuri būtent konstruktyviai bendradarbiavo ir pateikė savo asmeninę nuomonę, kuri mums yra žinoma. O ji veikia EPP vardu, pateikdama savo pakeitimus, tai yra akivaizdu. Tai, taigi mm, mes dabar galime pradėti diskusijas dėl pačios e, esmės finansinio sandario mokesčio taikymo. Ir manau, kad e, visiems bus tos e, diskusijos naudingos ir įdomios. Ačiū, ponė Padimata. Dabar norėčiau suteikti Žodį, ponė Lulink. Euh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad uh, manęs mm, ir kitų kolegų nebuvo dėl uh, grinai profesinių priežasčių uh, dvi savaitės ir todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien galime diskutuoti pakeitimus dėl šio sustiprinto bendarbiavimo. Laikas spaudžia, bet vis tik tai, manau, labai svarbu yra pabrėžti, apie kokius iššūkius eina kalba. O taip pat ir didžiulį entuzijazmą reikia akcentuoti e, šiais lausmais. Ir mano koordinatorių pasakiau, nas iki kad e, šios procedūros tikslas yra ne iš naujo pradėti diskusijas dėl mm, finansinių sandorių apmokestinimo e, trūkumų ir pranašumų, ir atsižvelgiant į tuos pateiktus 28 pakeitimus. Suprantu, kad didelis skaičius kolegų vis tik tai nesuprato tos logikos. Uh, tos logikos, kuri išdėstyta visose konstatuojamosiose dalise mm, dėl visų moralinių aspektų ir taip toliau. Man atrodo, kad visa tai tikrai neturėtų būti sudėta į šį pranešimą. Svarbiausia yra kalbėti apie sustiprinto bendarbiavimo padarinius Europos Sąjungoje dėl e, bendros rinkos veikimo, dėl valstybių narių, kurios dalyvautų ar nedalyvautų tame sustiprintame bendradarbiavime situacijos. Tik tai dėl to reikia kalbėti, daugiau apie nieką nereikia kalbėti. Ir noriu pabrėžti, kad tos valstybės, uh, narės, kurios nuspręstų susilaikyti, nesi, nedalyvauti tame e, bendarbiajame, irgi būtų paliestos. Ir komisaras šiame etape pabrėžė, kad komisijos pam, mm, analizė rodo, kad pasiremiant 2011 metų pagrindų e, būtų tinkama dirbti, tačiau reikėtų galvoti apie ekstrateritorinį pritaikymą. Aišku, kad finansinės operacijos nebūtų iškeltos kitur. Labai svarbu apie tai galvoti. Taigi, pagal tą logiką reikėtų galvoti apie situacijas viduje ir tai, kiek tas e, ekstrateritorinis teritoriškumas veiktų. Mes kol kas to nežinome, aišku, viskas labai priklausys nuo dėrybų. Man atrodo, kaip aš taip galvoju, darbas bus sudėtingas, bet reikia galvoti apie tas valstybės narės, kurios norėtų dalyvauti sustiprintame bendarbiavime reikia turėti omenyje, kad ne vien tik tai tos valstybės narės būtų paliestos. Taip pat ir tos valstybės, kurios būtų ekstrateritoriniai e, padėti, ta prasme, kurios nedalyvautų tame bendradarbiavime, taip pat būtų paliestos to bendradarbiavimo rezultatų ir panašu, kad tas mokestis būtų reikalavimas ir tuo atveju iš tų uh, valst, nedalyvaujančių valstybių narių institucijų, kaip ir iš tų institucijų, kurios yra dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip kad yra apibriešta. Taigi aš apgailestauju, bet aš galvoju, kad aš apgailestauju, kad nėra pagalvota būtent apie tokius dalykus prieš um, pateikiant sustiprinio bendradarbiavimo prašymą turėtų būti atlikta ir ta analizė. Akivaizdu, kad kai kas gal turi kažkokių tai interesų, kažkokias tai čia gal paslaptis e, išlaikyti, vis tik tai reikėtų išvengti nemalonių surprizų, man atrodo. Uh, Ir aš aišku, paklusiu daugumos valiai, vis tik tai nelabai džiaugsmingai tą padarysiu, jeigu tai bus. Ir labai svarbu yra atlikti visų pirma poveikio įvertinimo studiją dėl to, koks bus poveikis vidaus rinkai ir santykiams tarp valstybių narių, kurios dalyvaus ir kurios nedalyvaus sustiprintame bendarbiavime. Tai tiek norėjau pasakyti. O kaip ponia pranešėja pasakė, yra du kompromisai, kuriems aš galėčiau pritarti tie kompromisai buvo pakoreguoti pagal mano pasiūlymus. Vis tik tai noriu dar kartą akcentuoti, koks yra svarbiausias iššūkis. Mes negalime abstrahuoti tokių padarinių. Uh, tokio bendradarbiavimo padarinių dalyvaujančioms ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms reikia išanalizuoti galima situaciją prieš perinant prie tokio bendradarbiavimo kompromisiniai pakeitimai yra geri. Mes galvojame, kad finansinių sandorio e, mokestis pasieks savo tikslų įvedus į e, pasaulio lygmenį. Aišku, mes visi dėl to sutinkame, tačiau ar tai būtų pozityvus ar negatyvus e, rezultatas, kol kas mes to nežinome reikėtų įvertinti švedų patirtį. Ir aš todėl suprantu, kodėl švedų kolegos, kuomet jie įvedė mokestį finansiniams sandoriams Švedijoje, tai buvo didžiulė e, sėkmė Londonui. Ir man sakė, kad uh, O tos operacijos nukeliavo į Londoną, įvedus tą mokestį ir po to jos niekuomet nebesugrįžo atgal į Švediją. Tai aš bijau, kad gali tokia situacija būti ir čia. Tai aš manau, visų pirma, reikia įvertinti visus už ir prieš. Ačiū, ponia Luling. Toliau žodis Remontimosa vardu Aldė Šešelino pranešėjo vardu ponas Klinsas. Ačiū, kolegė Tremosa. Kaip jūs žinote, yra Katalonijoje ir Katalonijoje vyko rinkimai. Todėl jis dabar išvyko į savo tėvynę, kad e, e, įvertintų rinkimų rezultatus. Todėl jis negali būti kartu su mumis. Taip pat jis man nepaliko jokių pastabų raštų Todėl aš tiesiog e, kalbėsiu taip, kaip aš suvokiu situaciją. Aš norėčiau pasakyti na, e, tokį dalyką. Pirmiausia, e, šį mokesčio, štai yra finansinių sandorių mokesčio tema, yra labai sena. Mes jau keletą metų diskutuojame šio klausimu. Na, bet iš esmės ilgai diskutuodami gal ir rasime kokį rezultatą. Uh, Ir e, iš esmės šitas komisijos pasiūlymas man pasirodė pakankamai teigiamas. Tai yra e, nuosekli koncepcija ir jeigu jis bus įgyvendinta taip, kaip sumanyta, e, taip pat su e, gyven, gyvenamos vietos principu, tai būtent, kad e, kad mokesčio mokesčio būtų, nebus galima išvengti, jeigu e, verslas vykdomas už ES ribų, tada iš esmės bus e, papildomas ir tas pradinis principas, kurį pateikia ir parlamentas. Ir, žinoma, tas mokestis bus sėkmingas. Tačiau e, vis dėlto pasirodė, kad didžioji dauguma valstybė narių nesutinka su to mokesčiu, bent jau su to principu, kurį pasiūlė komisija. Ir uh, valstybės e, e, norėtų vis dėlto e, sumažinti šito mokesčio taikymo apimti iki biržos apyvartai taikomą mokestį. Ir čia, kaip ponas Šmitas Aldė grupėje pasakė, tai, kas anuomet įvyko Švedijoje, tai kai buvo tiesiog nustatytas mokestis ir mes, jeigu Ir, ir jeigu mes tą, patį, tą pačią praktiką panaudosime ES, tada iš esmės e, ne, ne, ne, nebus e, sėkmingas. Bet bet kokiu atveju mes turime sekti tokiu principu, kad jeigu e, iš švedų įmonės vykdo savo veiklą ir už Švedijos ribų, sakykime, Londone, tai vis tiek turi būti taikomas tas finansinio transakcijų mokestis. Va to mes siekiame. Tačiau yra mm, skirtingi įsivaizdavimai, kaip tas mokestis turėtų atrodyti. Taigi, e, pradinė koncepcija jau buvo pagerinta. Aš girdžiu, kaip prancūzai e, sako, mes jau turime tokį mokestį nuo rūpiučio pirmos dienos. E, mes taikome mokestį mm, biržos, biržoje sudaromiems sandoriams. Tai nėra vis dėlto šitas finansinių sandorių mokestis, nors jie prancūzai taip ir mano. Uh, Na, jeigu prancūzai nemodifikuos savo mokesčio, tada tai 10 ar 11 valstybių narių, kurios e, tvirčiau bendradarbiauja ir tarptų valstybių, kurios nebendradarbiauja, matysime didelius skirtumus. Ir užuot suvienyje Europą, mes dabar suskaldysime Europą. Man atrodo, kad tos valstybės, kuris nori tvirčiau bendradarbiauti, Jos e, e, e, sako, kad, kad finansų sektorius turėtų dalyvauti, panaikinant žalą, kurią padarė finansų krizė. Ir jos nori tiesiog atverti naujas galimybės rinkti mokesčius arba sukurti mokesčius. Tos valstybės paprastai turi daugybę skolų ir jos pasinaudos bet kokiamis priemonėmis, kad tik tai padidintų savo kasą. Tačiau jos tos valstybės nesieks esminio tikslo. Tai būtent, kad mokesčio mokėtojas turėtų mažesnę mokestinę naštą. Todėl aš galiu tik pritarti ankstesnį kalbėtojai, poniai Lulink, kad kol mes dar nežinome, kas bus modifikuota uh, ir e, koks bus poveikis e, tų mokesčių toms valstybėms, kurios turi čia bendradarbiauja ir toms valstybėms, kurios nebendradarbiauja, tada mes santūriai žiūrėsime į tą mokestį ir e, nebūsime linkę jam pritarti. Ir jeigu dabar vis dažniau pasigirsta kalbos, kad nuo 2016 metų sausio pirmos tas mokestis bus įvestas, tada aš dar skeptiškiau reaguoju šitą mokestį ir aš, aš tikrai nesu tikras, ar tie mokesčiai tikrai bus surinkti tinkamai ir jie bus tinkamai pervesti į atitinkamus biudžetus, nes daug valstybių narių nenori taikyti tokio finansinio sandorių mokesčio ir bendradarbiauti jo taikymo srityje. Na, ir mes tiesiog tų valstybių narių, kurios nenorės to finansinio mokesčio įsivesti arba taikyti, negalėsime nei nubausti, nei kažkaip jas reaguoti kitaip. Ačiū, ponė Klincai. Dabar sutiksiu žodį poniai Turudin, žaliųjų vardu. First, Ačiū pirmiausia, dėkoju pranešėjai kad pasiūlymas yra paprastas, tai yra labai svarbu šiuo metu ir už tai, kad jį priminė, kad e, čia yra procedūrinis pritarimas. Žinoma, galime kalbėti ir dėl esmės. Tai yra politinis pasiūlymas, galime kalbėti dėl esmės, tačiau aš dar kartą norėčiau kreiptis į Aldę ir EPP narius, kurie išreiškė savo nerimą ir paprašyti juos pasvarsyti, ar parlamento vaidmuo sustabdyti 11 valstybių narių. Aš manau, kad jie, jos taip pat tiksliai paskaičiavo pasakmes ir e, šalis, kurios nenori dalyvauti, manau, kad jų finansų ministrai taip pat moka skaičiuoti. Taigi, jeigu mes esame tokia situacija, kad parlamentas turi pareikšti prieštaravimą, tai tikrai būtų labai negerai. Aš neįsivaizduoju, kaip mes tai galėtume padaryti. Įsivaizduokite, kaip parlamentas e, prieštarauja ir nenori kažkam pritarti, kai taryba yra pasirengusi tai daryti. Visa taryba, išskyrus galbūt Junktinę karalystę. Taigi noriu paprašyti visų pagalvoti apie tai. Nemanau, kad tai yra mūsų užduotis stabdyti visą procedūrą, kita vertus turime leisti šalims eiti į priekį. Na ir dabar dėl esmės, jeigu galima šiek tiek pakomentuoti. Vienas dalykas dėl vidaus rinkos. Ir pane Lūlink ir panas Klincas minėjo, kad gali būti pasiekmių šalims nedalyvaujančiams šalims ir bendrai rinkai. Man atrodo, fragmentacija jau egzistuoja, taigi mes nesame tokia situacija, kai šis pasiūlymas padidins fragmentaciją. Šiandien aštuonios šalis turi tam tikrą mokestį ir e, sukūrus Europinę sistemą daugiau nei 11 šalių prisijungtų prie tos sistemos ir fragmentacija sumažėtų, nes fragmentacija dabar jau yra. Antra ar blogai šalims nedalyvaujančios šioje sistemoje. Aš manau, kad jų reikalas pasvarstyti apie tai. Anksčiau, kai kalbėjomės apie tai, visada buvo minima logika, kad bus blogai 27 šalims, kurios e, patirintis šią sistemą, e, o bus gerai toms, kurios nedalyvauja už ES ribų. Dabar ši logika apverčiama. Aš nesuprantu. Dėl Švedijos. Švedija yra vidinis, vienas pavyzdys, kaip ko nors nedaryti. Žinoma, galima sukurti ir blogą sandorių mokestį. Kiekvienas sandorių mokestis, ne kiekvienas gali būti geras, o švedijos mokestis nebuvo geras, nes, atsiprašau, jeigu yra čia iš kolegų iš Švedijos, jis nebuvo geras, nebuvo gerai apgalvotas ir išvengti jo buvo labai lengva, tai buvo padaryta daug žalos švedijos visuomenėje. Turime iš to pasimokyti, tačiau turime žinoti, kad uh, Šiandien pasaulyje yra apie 40 šalių turi tam tikrą sandorių mokestį, e, sukurta vietinių valstybės lygmenių. Taigi įmanoma sukurti tokį mokestį ir malonu, kad tai, kaip parlamentas ir siūlė, kad e, prie emisijo, emisijos principą taikyti e, svarstančių mokestį. Tai galėtų sustiprinti pasiūlymą. Na ir pagaliau galbūt atėjo laikas šiek tiek e, pamiršti tą ideologinę diskusiją ir pagalvoti apie savo parlamento vaidmenį sustiprintoje procedūroje. Dar turėsime galimybių grįžti prie pasiūlymo esmės, prie turinio, kai jis bus pateiktas ir kai taryba pradės apie jį diskutuoti. Tačiau pirmiausia, mes turime suteikti E, sutikimą tęsti procedūrą ir neužkirsti kelio tam, kas yra labai svarbus pokytis Europos mokesčių srityje. Ačiū to pone Turinen. Toliau ponas Strėkas, EKR vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Asmeniškai aš paprastai kalbu angliškai šiame komitete, bet kadangi kalbame apie šį konkretų klausimą, bijau, kad kas bekalbėtų angliškai, ekar vardu gali būti užsipultas mm, dėl to, kad jis atstovauja vien tik tai Londoną ir dėl to prieš tą finansinių sandarių mokesčių, todėl nusprendžiau kalbėti savo gimtąją kalbą kad įrodžičiau, kad mūsų frakcijoje yra ir kitų šalių atstovų, kurie mano, kad finansinių sandorių mokesčių, mokesčio projektas yra bent jau, sakykime, prieštaringas. Mes nepatekime jokių pasiūlymų, todėl Aš ilgai nekalbėsiu, tačiau noriu pateikti keletą pastabų. Pone Turinen rekomenduoja, kad diskusija nebūtų ideologizuota, jeigu teisingai suprantu. Žinoma, pasiūlymas geras, tačiau kai kalbama apie mokesčius, naujų mokesčių įvedimą, neįmanoma išvengti tokios diskusijos. E, kai kurie žmonės mano, kad reikia naujų mokesčių, kiti mano, kad nereikia naujų mokesčių. Tai pirma. Antra. Aš nepasisakau nei bankų, nei finansų institucijų vardu, toli gražu. Tačiau jeigu būtų taip lengva kaltinti vien tik tai bankus, už visų problemų sukelimą ekonomikai, situacija būtų paprastesnė ir galbūt būtų galima viską paprastai išspręsti. Tiesiog mes nematome, kad vien bankai gali būti apkaltinti problemomis. Todėl mes nemanome, kad reikėtų jiems taikyti kažkokį tai na, ypatingą mokestį. Visa situacija yra kur kas sudėtingesnė mūsų nuomonė. E, tai yra daug sudėtingiau negu vien tik tai kai kurių bankų prastas valdymas ar neteisingi žingsniai. Mes nemanome, kad yra kažkokių naujų pinigų, kažkokių išteklių, apie kuriuos niekas nežinojo. Šie finansiniai ištekliai tiesiog bus paimti iš mokesčių mokėtojų kišenės. Jeigu manote, kad finansinių sandorių mokestis sukurs kažkokius naujus pinigus, tai jūs klystate. Naujų pinigų nėra. Nėra tokių pinigų, kurie staiga nukristų iš dangaus. Mes nemanome, kad finansinių sandorių mokestis gali būti sėkmingas pasauliniu mastu. Ir jeigu toks sandoris būtų įvestas Europos lygmeniu, jis galėtų padaryti neigiamą poveikį ekonomikos augimui. Jeigu e, suprantu, komisija taip pat kelia tokį klausimą ir perspėja dėl galimo neigiamo poveikio įvedus šį mokestį. Taigi, baigiant, noriu pasakyti, kad mūsų pozicija artima kai kurių pakeitimų minti, minčiai, pat, ne, kai kurių pakeitimų pateiktų, tokių narių kaip pono Hokmarko, pono Šmito. Aš manau, kad kolega Klinsas taip pat pasirašė šios pakeitimus. Taigi mūsų pozicija yra artima tiems pasiūlymams. Nors ir galų gale mes balsuosime prieš pasiūlymą, tai nereiškia, kad mes balsuotume neigiamai dėl visų pasiūlymų. Kai kurie pasiūlymai mums atrodo protingi. Ačiū. Ponas Klūtė dabar guoja vardu. Äh, aš turiu atsiprašyti už savo kolegę, jie šįryt negalėjo atvykti ir paprašė manęs perduoti jo žodžius. Ji e, parašė tekstą, kurį aš taip pat perskaitysiu. Tačiau aš norėčiau ir kelias savo asmeninės pastabas pateikti. Pirmiausia, jau e, buvo atkirtas dėmesys į tai, kad e, šitas e, finansinių sandorio mokesčius gali padaryti ir ekonominį poveikį. Astrid e, Luling kaip tik atkreipė dėmesį tokias papildomas problemas. Aš norėčiau vis dėlto pateikti kai kurios prieštaravimus. Na, prieš mažinant atlyginimus arba pensijos, pensijos Graikijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje nebuvo klausima E, kokias ekonominės pasiekmes turės tas mažinimas. Ir aš manau, kad šitas e, mokestis iš tiesų turės žymiai mažesnį ekonominį poveikį, tačiau mes diskutuojame apie tai, tarsi tai būtų pasaulio pabaiga. Man atrodo, kad tai iš tiesų yra nesusipratimas. Ir manau, kad tie piliečiai, kurie, kuriems buvo sumažintas atlyginimas, tikrai nelabai supranta, dėl ko mes taip diskutuojame dėl mokesčio poveikio. Uh, O tai, kas pasakė ponas Klincas, tai man mm, pasitvirtina dar vienas dalykas. Iš esmės, taryba kaip tik yra pagrindinis startis to finansinių sandorių mokesčio. Tai paaiškėjo dar iš jo pastabų. Ir aš būtent dėl to norėčiau pasakyti, kad mes turėtume tęsti darbą na, galima, sakykime, suprasti, kad taryba taiko, sakykime, tokią vilkinimo taktiką, kad, e, sakykime, tos diskusijos užsitęstų ir galų gale užgestų. Bet, bet kokiu atveju, aš manau, kad nors mes, nors esame iš skirtingų partijų ir frakcijų, suprantame, kad e, tos šansų negalima atsisakyti, tas mokytis gali būti naudingas. O dabar perskaitysiu angliškai tekstą. Jau užrašom man kelias uh, kelias eilutės. Finansinių sandorio mokesčio įvedimas yra tikrai svarbus žingsnis, būtent, kad finansų rinkos galėtų prisidėti prie Europos politikos įgyvendinimo. Tai, finansinių sandorio mokestis yra naudingas, nes būtent jisai mm, gali sumažinti finansinių rinkų rizikingą veiklą ir e, iš esmės jisai e, yra taikomas e, tik labai ribotai antriniams produktams, kurios būtent antrinių produktų rinkoms, kurios sukėlė šitą finansinę rinką ir šitą krizę. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad šitas pagėdaujamas mokesčio taikymas Europos lygių turėtų padėti mobilizuoti pajamas, kad būtų užtikrinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Jeigu šitų e, pajamų ES negaus, tada neturės galimybės sustiprinti savo fiskalinių priemonių. Gaila, kad šitas tekstas ar šitas mokestis nebuvo e, pritaikytas visai ES. nes e, e, kitu atveju jo nepritaikant e, būtų daroma žala ES piliečiams ir būtų išvengta į atsakomybės pareikalavimą iš tų šalių, kurios būtent yra labiausiai prisidėjus prie finansų krizės. Iš, na, ta pastaba, kad finansų institucijos pradės savo veiklą kur nors kitur, būtent dėl to mokesčio E, e, tos pastabos pasigirsta visų pirma iš Junktinės karalystės. Bet šis tvirtesnis bendradarbiavimas, apie kurį dabar diskutuojame, yra tikrai pirmas žingsnis, būtent globalių lygmenių gyveninant šitą finansinių sandorių taksą. Ir šis mokestis negali būti naudingas vienoje valstybėje arba keliose valstybėse. Čia pažvelgime į Junktinę karalystę. Jis veiksmingas bus tik tai tuo atveju, jeigu jis bus taikomas Europos e, Sąjungos lygio arba pasauliniu lygiu. E, Europos e, reikia požiūrio tokiu atveju. Ir valstybių narių pajamos turi būti užtikrintas būtent tokiu būdu. A, ir mes turime vadovautis ES e, e, propaguojamas vertybėmis, taip būtent solidarumo vertybėmis. Ir galiu, galiausiai turime imtis darbų, nes tik tai kalbėti. Taigi, e, Marisa Matijas pateikė tokį tekstą ir paskutinė rekomendacija jos yra tokia. Dabar dėl H kompromiso. Taigi e, šitas turėsis bendradarbiavimas bus teigiamas pavyzdys e, įgyveninant šitą mokestį e, globaliu lygmeniu. Tekste buvo žodis pozitiv išbrauktas. Ir aš nelabai suprantu, kodėl. Aš prašyčiau, kad šitos žodis nebūtų išbrauktas. Taigi tiek. Indeed, Ačiū, ponia Klūta. Jeigu niekas daugiau nenori kalbėti, aš suteiksiu žodį komisijai, ponas Bakmanas. Thank you, Mr. President. Uh, and... Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už paspartinimą vidaus sprendimų prieimimo parlamente, atsižvelgiant į politinę dinamiką svarstant šį, praneš, šį klausimą. Uh, komisija to džiaugiasi. Noriu <clears throat> pasakyti tris dalykus dėl to skepticizmo, kuris čia buvo išdėstytas. Viena. Komisija nemano, kad šis pasiūlymas iš esmės suskaldytų Europą, kaip tik padidintų integraciją ir mes pasirūpintume, kad būtų tinkamai parengti šie teisės aktai. Antra, aš nepritariu e, poniai Liulin, kuris sakė, kad yra e, ekstraterritorialumo pažeidimų. Aišku, kad nedalyvaujančių valstybių narių finansinės institucijos ar kitų šalių, kurios e, turės ryšių su FTT klientais, turės mokėti mokestį Negi Junktinės karalystės žyminis mokestis yra pagrįstas šiuo modeliu, vienintelis skirtumas tarp žyminio mokesčio ir e, finansinių sandorio mokesčių yra tai, kad Junktinėje karalystėje e, svarbu, kuo prekiaujama, o e, šis pasiūlymas ramasi tuo, su kuo prekiaujama. Šis pasiūlymas, e, na dabar dėl pono Klinco nerimo. E, gyvendimas yra gana lengvas valstybės narėse, kurios e, dalyvauja e, sistemoje. Galbūt šiek tiek sunkiau nedalyvaujančiose valstybės narėse būtų. Galbūt pritarčiau Jums, jeigu gyventume sename pasaulyje, kur nebuvo skaidrumo, kur viskas vyko už uždarų durų, tačiau šiomis dienomis turint rinkos skaidrumo taisyklės ir kitos papildomas teisinės priemonės finansų rinkų reguliavimas srityje būtų gana lengva sužinoti bent jau, kas ir kiek turi sumokėti. Ir tuomet mokesčių inspekcijos turėtų surinkti pinigus iš tų, kurie turi sumokėti mokestį. Dėl poveikio vertinimo. Kaip buvo pasakyta, mes atlikome poveikio vertinimą dėl pradinio pasiūlymo, paskelbėme papildomą analizę savo svetainėje ir šiuo metu mes esame e, pakeliui vykdydami papildomus vertinimus ir kitos e, tarnybos e, komisijoje taip pat rengia dokumentą, kuris bus pateiktas rytoj poveikio vertinimo valdybai, kuri galėtų jį panalizuoti. Taigi iš principo komisija ketina kartu su savo pasiūlymu dėl esmės pateikti ir dokumentą, kuris analizuoja politikos galimybės ir poveikį. Galima jį, aišku, pavadinti papildomų poveikio vertinimų, papildančių pagrindinį poveikio vertinimą. Tačiau mes tą darbą darome ir galiu Jūs patikinti dabar, kad pagal preliminarius rezultatus neigiamo poveikio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 Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό σε αυτήν. Aš norėčiau pabrėžti tik tai kelis dalykus, atsižvelgdami vis diskusijas. Aš, aš manau, kad iš tiesų, kad vis dėlto pasisakymai yra tikrai tinkami ir man priimtini, tai norėčiau pabrėžti. Ir mano šalyje ir Europos Sąjungoje yra labai svarbu suprasti, kokia mūsų ištiko krizė. Tai būtent tai yra pasitikėjimo krizė. Todėl mes turėtume E, pasistengti e, teikti gerą pavyzdį mūsų piliečiams. Ir me, kad mes veikėme greitai, nusekliai, greitai reaguojama į problemas. Nes a, e, svarbiausia yra, kad mūsų žodžiai būtų patvirtinti realybėje. Aš norėčiau priminti Europos a, parlamente. Didžiąją daugumą pritarėme tam, kad būtų E, taikomi finansinių sandorių mokesčiai. Ir žinoma, mes dar tur, turėsime galimybę pasikalbėti išsameu apie šitos mokesčius ir jų esmę. E, tačiau bet kokiu atveju mes turime komisijos pasiūlymą e, ir mes turime prisiminti ką mes priėmėme per prieš kelis mėnesius didžiąją daugumą. Taigi mes priėmėme tam tikrą teisėkuros projektą susijusią su tokio mokesčio taikymu ir e, tai yra mūsų pozicija, į kurią reikia atsižvelgti. Ir tuo turi remtis visas, e, visas mūsų tolimesnis darbas. Mes turime būti nuoseklus, ypač teikdami savo argumentus ir pagrįsdami savo nuomonę. Taigi tie konfliktai susiję su mokesčių taikymu. Iš esmės mes dabar diskutuojame labai išsamei dėl šio mokesčio taikymo ir dėl to, kad, sakykime, kapitalas galėtų pabėgti iš ES, nes būtent čia taikomas šitas mokestis. Ir kad e, už ES ribų bus steigiamos įmonės, kad ten bus investuojamas kapitalas, o investuojama bus ne ES. Taigi šitas mokestis galėtų prisidėti prie to, kaip buvo sakoma, kad kapitalos rautas, prekyba a, bus nukreipti už ES ribų, kur mokesnė bazė yra visai kitokia negu ES, tokia ir žymiai mažesnė. Čia prieš diskutuojant apie šitą mokestį buvo tai pasakyta. O dabar prisiminkime tą tvirtesnį bendradarbiavimą. 11 valstybių narių išreiškė norą gyvendinti tokio mokesčio taikymą. Ir jos e, pasitelkė e, tokį mm, e, argumentą, tai būtent, kad jos nori tvirčiau bendradarbiauti, bet jos nesirime tokiais argumentais, kurios e, taiko nebendradarbiaujančios valstybės. Tai yra būtent, kad visos finansų institucijos dabar pabėgs iš ES. Bet taikant tokį požiūrį mes iš tikrųjų neįgyveninsime e, savo, e, savo iškeltų planų, tai būtent taikyti tokį mokestį. Žinoma, pirmajam etape galbūt mes negalime įvertinti visų pavojų susijusių su tokio mokesčio įvedimu. E, aš nemanau, kad tos valstybės narės tinkamai įvertino tą riziką, kuri gali būti susijusi su tokio tvirtesniu bendradarbiavimu ir tokiu mokesčiu. E, todėl e, vis dėlto nežinau, ar galima daryti uh, prielaida, kad tokio mokesčio įvedimas bus sėkmingas. Ir galiausiai e, visos išlaidos e, teks toms valstybėms, kurios e, nebendradarbiauja taikant tokį mokestį. pergalvome, kad toks sėkmingas bus tas mokestis, kad kitos valstybės narės irgi bus paskatintos prisijungti. Aš jau pirmai kalbėjau, kad galime išsakyti tvirtas pozicijas už ar prieš um, finansinių sandorių apmokestinimą. Mm, gali tos mūsų pozicijos būti skirtingos, tačiau reikia galvoti apie mūsų paminėtų argumentų pasiekmes kai ko gal neįtikins ta galima nauda, kurią duotų tokio mokesčio įvedimas. Bet aš norėčiau pabrėžti dar štai ką. Tai, kas buvo pono Wolf Klins paminėta ir pono Streičiak taip pat paminėta, pavyzdžiui, būtų per nelik didelio apmokestinimo, per nelik didelė mokestinė našta sukurta, kad šis papildomas mokestis sukurtų papildomą mokestinę naštą. Tačiau reikia pasakyti, kad uh, E, tos mūsų skolos yra tokios didelės, kad ir taip tie mokesčiai e, mūsų šalise yra labai dideli, per dideli, bet tie mokesčiai ant ko užgulė yra, ant mūsų darbuotojų, ant mūsų ekonomikos ir reikėtų galvoti apie tos naštos perskirstimą. Štai apie ką mes galvojame tuos trejus metus. Uh, Mes galvojame, aišku, kad bankai nėra vienintelė problemos priežastis, tačiau reikia turėti omenyje, kad valstybės narės, jų vyriausybės irgi neša atsakomybę. E, trilijonai eurų buvo panaudoti pastaruoju laikotarpiu. Tokia yra krizės kaina. Tai reikia galvoti dabar, kaip tą mokestinę naštą tinkamai paskirstyti. Ir aišku, kad yra ta didžiulė, pernelyg gal didelė mokestinė našta užgulasi mūsų eilinių darbininkų pečius ir darbuotojų pečius. Taigi vis tiek reikia galvoti, kur tie mokesčiai ant ko pečių gula ir, ir kaip tą naštą tinkamai paskirstyti. Žinoma, skirtingose šalise skirtingos yra mokestinės sistemos ir finansinių sandorių apmokestinimas skirtingas. Pavyzdžiui, Prancūzija. Uh, Pirminis pasiūlymas tiesa buvo įvesti finansinių sandorių apmokestinimą visose 27 valstybėse narėse, tačiau ne visos 27 valstybės narės su, su to sutari, taigi buvo nuspręsta mm, užsibriežti kitą tikslą atskirai dirbti dėl to finansinių sandorių apmokestinimą, galvojant apie geresnį mokesčių harmonizavimą, kad finansinių transakcijų rinka geriau veiktų. Reikia galvoti apie tai, kas būtų geriausia vidaus rinkai. Ar tų finansinius sandorio apmokesnimo išplėtimas būtų naudingas visoms valstybėms narėms, jeigu būtų ne vien tik 11 valstybių narių, jeigu tas mokestis būtų išplėstas, tai būtų naudinga uh, finansinių sandorių vidaus rinkai. Na ir galiausiai dėl to konkretaus klausimo, kurį uždavė Jurgen, dėl vieno iš kompromisinių pasiūlymų. Jis sakė, kad uh, buvo išbrauktas tas pozityvus žodis, kalbant apie pavyzdžius. Aš neįrašiau to žodžio pozityvus prie pavyzdžių tam, kad būtų galima Astrid Liulink pakeitimą integruoti. Bet e, aš noriu pasakyti, kad pateikiau pavyzdžius, būtent turėdama omenyje, kad tai yra teigiami pavyzdžiai, bet tik tai neįrašiau to žodžio, kadangi toks buvo susitarimas. Mes kalbame apie pranešimą, kuriuo stengiamasi mm, išsakyti parlamento palaikymą dėl sustiprinto bendrabiavimo. Tai buvo esmė. Vieną minutę, tik vieną minutę, prašau. Euh, Pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad mane nustebino komisijos naivumas, kuri jie teigia, kad nebus jokio neigiamo poveikio nei dalyvaujančiose, nei nedalyvaujančiose valstybėse narėse. E, vis tik tai ponia Padimata paminėjo pirmą pranešimą, kuris buvo mm, patvirtintas balsų daugumą plenarnėje sesijoje ir tuomet mes siūlėme, pavyzdžiui, pensijų fondams netaikyti e, šio mokesčio. Aš taip pat norėčiau e, pasiūlyti, pavyzdžiui, jūsits netaikyti, nes po to visa kaskada nukeliaus ir palies visus E, kitus, visas kitas priemonės Europos Sąjunga. Tai aš noriu pasakyti, kad komisija dabar vėl nori vėl iš naujo um, pritaikyti finansinių sandorių apmokestinimą ir pensijų fondams. Aš taip suprantu, aš noriu tiesiog paklausti komisijos patvirtinimą, taip ar ne? All, Mr. Barman is not here, Madam Lulin, so we cannot... Pane Barman nėra, ponė Liulink, su pirma, aš noriu tai pasakyti, taigi diskusijų nebegalime tęsti, dėja jis išėjo. Okay? So, just to let you know that we will vote. Taigi tik noriu pranešti, kad balsuosime dėl šio pranešimo rytoj komitete. E, tikiuosi, kad e, jis pateks į gruodžio plenarnę sesiją. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Kalbėsime apie pakeitimus dėl to, kaip pagerinti prieigą prie finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dabar Filip Debaker pranešėjas pasisakys. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už susidomėjimą šio pranešimu, taip pat šešėliams pranešėjams už visą darbą, už jų pastangas įdėtas rengiant šį pranešimą pateikta daugiau kaip 40 pakeitimų įvairiams e, temams. Aišku, visi yra labai įdomus. Pastarąją savaitę bandžiau siūlyti kompromisinius pakeitimus ir bandžiau pasiekti kompromisus su kitomis frakcijomis. <clears throat> Kadangi negalima įtraukti visų pasiūlymų, kurie patekti, norint išlaikyti tekstą skaidrų ir suprantamą, nusprendžiau neįtraukti pakeitimų, kurie yra per daug detalūs kadangi laukiame taip pat ir kitų komitetų nuomonių, kol kas nusprendžiau neįtraukti temų, kurie yra kitų komitetų kompetencijoje į savo kompromisinius pakeitimus, kad nedubliuotume kitų komitetų darbo. Kaip sakiau, norime, kad pasiūlymas būtų trumpas ir skaidrus, kadangi aš manau, kad mes norime stimuliuoti, motivuoti komisiją ir valstybės narės skubiai pateikti konkrečius pasiūlymus. Tuo pat metu norime verslininkus informuoti, kad mes, parlamentas, norime spręsti konkrečiai jų problemas gaunant finansavimą. O nenorime, kad tekstas būtų kaip kalėdų eglutė su įvairiomis temomis. Šioje diskusijoje noriu neleisti, kad parlamentas parengtų tiesiog biurokratinį dokumentą. Labai trumpai svarbiausios dokumento ir kompromisų pakeitimų temos. Pirmiausia, manau, kad reikia labai aiškiai turime pasakyti, kad nėra bent vienodo sprendimo visiems. Yra įvairių e, MVI ES, yra daug regioninių skirtumų ir į tai reikia atsižvelgti. MVI, kaip žinome, yra ekonomikos stuburas, todėl turime aiškiai apie tai kalbėti ir nesukurti dar vieno biurokratinio lingmens ar naujos nauštos, naujų taisyklių. Vietoj to turėtume pagerinti verslo klimatą, o tai galima padaryti e, galvojant pirmiausia apie mažas įmonės. Žinoma, finansų krizė e, ir bankai nukentėjo, tačiau bankai yra pagrindinis Europoje finansavimo šaltinis MVI ir, aišku, reikia stimuliuoti alternatyvas finansavimo priemonės o didelis taupimo sąskaitų skaičius valstybės narėse turėtų būti suaktyvintas. E, Europos lygmenių mes galime skurti sistemą, kuris stimuliuoti investicijas e, tokių, iš to, lėšų iš tokių e, sąskaitų į MVI projektus. Taip pat nu, reikia kalbėti apie verslumo profesionalizmą Jiems reikia esminių finansavimo, apskaitos žinių, e, tokių žinių trūkumas yra kliūtis. Reikia pagalvoti, kaip didinti žinias šioje srityje. Ir galiausiai norėčiau paminėti, kad skaidrumo verslininkams gerinimas, pavyzdžiui, teikiant priežastis, dėl ko jų prašymas suteikti kreditą atmestas ar kodėl e, jie negali gražinti paskolos anksčiau, turėtų būti pranešimo dalimi. Daugelis MVI teigiamai sureagavo šį pranešimą ir tikiuosi, kad per kitą šešėlinių pranešėjų sustikimą Strasbūrė gruodžio mėnesį pasieksime galutinį susitarimą. Ir aš noriu su kolegomis dirbti glaudžiai, kad pasiektume tik, tikrai gerą susitarimą. Ačiū. Labai ačiū, Filipai. Dabar apie P vardu e, pasisakys ponas Dorfmanas. Taigi aš norėčiau padėkoti pana pranešėjai Vaidai Bekeriui už bendradarbiavimą praėjusiamis savaitėmis, kuris prisidėjo prie to, kad mes dabar pateikėme kompromisus. Ir mes sutarėme dėl jų. Didžiąją daugumą iš tikrųjų nėra jokių didelių skirtumų tarp mūsų ir nėra didesnių problemų susijusių su šiuo pranešimu. Aš tik tai norėčiau pakalbėti apie kelis punktus, kurie mums yra labai svarbus. Tačiau e, iš esmės tai mes jau atsižvelgėme e, kompromisuose. E, kolega kaip tik jau kalbėjo apie, apie santyki tarp bankų ir mažųjų vidutinių įmonių. Čia reiktų daugiau skaidrumo, užtikrinant tuos santykius ir bendradarbiavimą nes e, privačios įmonės, e, tai, tai yra tie bankai, nors finansinės įmonės, e, jos turėtų glaudžiau ir aiškiau bendradarbiauti, būtent remiantis mechanizmais, kurie praktiškai priverstų bankus teikti kreditus mažos sudėnėms įmonėms. Aš nežinau, ar tai, ar tai teisinga būtų, e, nes e, bankai taip pat yra privačios įmonės ir jos taip pat siekia pelno. Taip pat mes atkreipiame dėmesį į tai, kad ši krizė kai kuriuose valstybėse narėse prisidėjo prie to, kad labai mažai išduodama kreditų. Ir mes čia taip pat e, parlamente kalbame apie didžiulės valstybės, uh, skolas, tačiau iš tikrųjų problemų yra, tų pačių problemų yra susijusių su kreditų išdavimu valstybėse narėse. Nes yra didžiuliai skirtumai tarp įvairių palūkanų valstybėse narėse, todėl vidaus rinka yra iškraipama. Čia ypač kalbu apie kaiminės valstybės, kuriuose skiriasi palūkanų normos bankuose. Uh, nes įvairiose valstybėse narėse būtent taikoma skirtinga praktika ir tie skirtumai yra kartais dideli. Kitas dalykas, mm, su kuriuo mes dar susidursime Europos parlamente, tai būtent vagininkistės reglamentavimo klausimas, būtent teikiant kreditus mažas vidutinėms įmonėms čia Bazelis 3, CAD 4 teisės aktai būtent reglamentuoja tokią e, bankų veiklą, tą bankininkystės rytį, kuri yra skirta kreditams teikti. Ir džiaugiuosi, kad mes e, pranešime būtent atkirpėme į tai dėmesį. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau asmeniškai pabrėžti, tai yra garantijų platformos. E, yra valstybių narių, yra, taip, pavyzdžiui, tarp jų yra ir Italija, mano gimtoji šalis, kurioje yra užtikrinamos garantijos mažoms vidutinėms įmonėms, su kuriams atitinkamos platformos. E, tos e, garantijų sistemos tikrai puikiai veikia ir tai parodo, kad galima prisidėti prie to, kad kreditų išdavimas mažoms vidutinėms įmonėms gali būti pagerintas. Yra valstybės narės, kurios galėtų sukurti e, tokias garantijų platformas. Čia mes turėtume tikriausiai šį sprendimą e, netgi priimti ES lygmenių. Ir taip mes de facto sukurtume naują galimybę ES lygių mažos vidutinėms įmonėms gauti atitinkamas garantijas, kurios padėtų jiems savo ruoštų gauti ir kreditus. Ir galiausiai norėčiau, baigdamas pasakyti, kad yra dar vienas dalykas, kurį neįtraukime į kompromisus, bet turėtume įtraukti. Tai būtent alternatyvus finansavimas. Tai būtent ne tie įprasti banko kreditai galėtų būti išduodami, bet rasti kitokie finansavimo mechanizmai, kurie, pavyzdžiui, jau egzistuoja Junktinėse Amerikos valstijose. Tai būtent e, akcijų rinkoje yra tokių mechanizmų, kurie padeda mažos vidutinėms įmonėms būtent e, e, gauti finansavimą kitais būdais, pavyzdžiui, per fondus, arba taikiant atitinkamas e, sistemas, kurios būtų skirtos vien tik tai mažosiams vidutinėms įmonėms. Tai būtų tarsi alternatyva bankams. Taigi, e, pakartosiu, ir tie kompromisai, kuriuos mes priėmėme, iš tiesų yra tinkami, tai eina teisinga linkme ir mūsų frakcija jiems pritars. Indeed, Dorfman, and... Pane Dorfmanai, ir dabar socialistų vardu kalbės ponia Klėve. Jis visi žiūrėjo, zahvalyti poročevalcu za. Ačiū, kalbėsiu slovėnų kalbą šį kartą. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą ir už tikrai puikų bendradarbiavimą iki šiol, renkiant kompromisinius pakeitimus. Manau, kad jie prisidėjo prie pranešimo sustiprinimo ir mes puikiai suprantame, kokias pasiekmes gali turėti teisės aktų pakeitimai ir dabartinius struktūrų ES veikimas ir jų poveikis e, MVI. Mes pritarėme principui, kad reikia remti MVI, kad reikia turėti galvoje jų interesus. Tuo pat metu turėtume nepamiršti, kad supaprastinami procedūras taip pat turime nepamiršti ir tinkamos e, darbuotojų apsaugos, saugos darbe ir kitų susijusių klausimų. Apie tai su pranešėjų dvi šalių pagrindų jau kalbėjomės. Na, o kalbant apie bendradarbiavimą su bankais ir įvairių finansinių sistemų propagavimo. Mes sutinkame, kad šie klausimai yra šiuo metu svarbus. Taip pat noriu pasakyti, kad MVI grupės valstybės narėse yra labai įvairios palyginti. Jos nėra vienalytės, vienarūšės ir laikosi skirtingų politikų. Jeigu kalbėsime apie socialinį verslą, tai jis e, nusipelno daugiau dėmesio, nes tai yra augantis sektorius ES, jau dabar jis sudaro 10 procentų visų įmonių ES ir yra svarbus darbdavys. Todėl turėtume nepamiršti tam tikrų būdų, naujų būdų užtikrinti finansavimą MVI. Ir aš esu įsitikinusi, kad rasime naujų kompromisų su pranešėju ir šioje srityje. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad bendravimas iki šiol buvo puikus. Labai ačiū, ponia Kleva. E, žaliųjų praneš... šiandienas pranešėjas yra ponas Lambertas, e, jo nematau salėje ir žaliųjų kitų e, atstovų salėje yra, todėl KR vardu dabar ponas Kanalas. Ačiū pirminkė, aš taip pat noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai, kitiems šešėliams pranešėjams už puikų bendrą darbą ir tempą, e, kuriuo pranešėjas pateikė konferencijus pateikimus. Manau, kad jisai geras pavyzdys. Taip pat noriu pasakyti, jog esu patenkinimtas, kad mes suprantame, kad MVI nėra vienalytis sektorius. Kai šį parlamentą atvykau 2005 metais, mane nustebino E, diskusija apie MVI ar didelės bendrovės, nepripažįstant, kad yra didžiulių skirtumų tarp pačių mažiausių bendrovių ir vidutinio dydžio įmonių, kurios įdarbina nemažai žmonių. Klausimai ir problemos yra labai skirtingi. Viena problemos, kurioje susidūriau pats e, e, savo versle, perinant nuo savarankiško darbuotojo prie darbdavio E, na ir e, didesnės MVI yra pasaulinės tiekimo grandinės dalys, todėl nereikėtų jų atskirti nuo didelių bendrovių. E, vienas dalykas, kuris man rūpi, yra kaip padėti verslininkams skurdžiausiose bendruomenėse. Yra puikių istorijų, kai žmonės tose bendruomenėse neturėdami daug pinigų, 50 ar 100 svarų, sukuria puikias bendrovės. Komitetas galbūt prisimena Medi Šarmer pavyzdį vienišą motiną, kuri kuri e, turėdama vos šimtą svarų pradėjo verslą, gamindama indiškus, e, indišką maistą, uždirbo daug ir, ir po to skūrė bendrovę normalią. Taip pat e, turiu pavyzdžių apie žmonės, kurie pasiskolino 50 svarų iš savo mamos, e, nupirko audinį, pasiuvo kažką ir po to išaugo į didelę bendrovę. Taigi, yra ir tokių pavyzdžių. Žavi tai, kad pačios mažiausios bendrovės, turėdamos šiek tiek nedaug pinigų, gali nueiti toli. E, mano rinkimo apylinkėje Mes su organizacijomis galvojame, kaip žmonėms e, parūpinti nedidelę sumą pinigų ir patarimų, nes e, kartais reikia tokių patarimų, kaip sukurti bendrovę. Todėl reikia dirbti ir e, švietimo sektoriai, ir su individais atskirai. Nepamirškime, kad yra daug žmonių, kurie patys yra pasirengę skolinti pinigus. Ir pritariu šešėliams pranešėjams, kad mes neturėtume kalbėti ne tik apie bankinio skolinimo modelį, bet ir apie e, individualų skolinimą. E, mikrofinansavimo pavyzdžiai, e, pavyzdžiai įvairiose šalise, kur galima pasiskolinti 25 dolerius. Tačiau sustiprinant tokį finansavimą per internetą galima surinkti ir daugiau pinigų - 1000-2000 dolerių ir yra ES tokių organizacijų kaip, pavyzdžiui, Kickstart, e, kurios veikia šioje srityje. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, yra tai, kad kalbam apie finansavimą MVI. E, mes vis dar sulaikome rizikos kapitalo reglamento svarstymą. Parlamentas kalba apie prieigą, kaip gauti finansavimo daugiau, tačiau mes sulaikėme šitą projektą dėl e, rizikos kapitalo, dėl mokesčių. Aš suprantu, kad mokesčiai yra svarbus. Bet tai yra svarbu. Turime atminti, kad mokesčiai nėra ES kompetencija, o mes e, tiesiog žaidžiame politinį futbolą ir neleidžiame MVI pasinaudoti rizikos kapitalu. Todėl prašau kolegų neblokuoti šio pranešimo toliau, kad galėtume sukurti rizikos kapitalo e, galimybės ES. Tačiau aš pritariu kompromisiniams pakeitimams ir džiaugiuosi tuo darbu, kurį atlikome kartu ir pasiekėme nemažai bendro sutarimo. Labai ačiū. Ačiū, ponia Kamalė. Nematau nei pono Klūtė salėje. Taigi, ponui Bakeriui dabar žodis, jeigu jūs norėt pakomentuoti. Yes, yes, um, the... Labai trumpai noriu padėkoti uh, šešėlinės pranešėjams už pastabas, indėlį, taip pat ir per šias paskutinės kelias savaitės. Porą trumpų pastabų. Visiškai pritariu tiems komentarams, kas buvo pasakyta dėl alternatyvių finansavimo formų. Ir aš labai tikiu, kad Europoje esame pernelyg daug priklausomi nuo vien tik tai bankinio modelio. Taigi tokie variantai kaip, pažiūrėjau, akcijų rinkos, MVI, um, finansavimas um, tarp kolegų ar partnerių, tai būtų geri variantai. Reikėtų išryškinti tas kliūtis, kurios iki šiol MVI neleido dalyvauti tokiuose finansavimo formuose. Tai ir mm, savo pranešime aš norėčiau irgi pabrėžti vieną iš tokių dalykų. Ir kas man dar irgi svarbu, tai yra žinių perdavimas. Mm, čia, man atrodo, mm, įvardėjom kai kurias grupės, kurios galėtų pajudėti žinių perdavimo srityje, čia Europos komisija galėtų gal išvelgti ne, čia, ne vien tik tai finansavimo pusės e, elementus, bet ir tai, kaip mm, verslininkams padėti, kad jie galėtų užsitikrinti tvaresnį ateitį. Ir galiausiai dėl rizikos kapitalo reglamento, aš buvau šešėlins pranešęs, taigi e, manau, kad kuo greičiau bus atblokuotas šia klausimas ir, ir sugrįš atgal į parlamentą balsavimą, tuo greičiau, tuo geriau bus mums ir mums visiems, bet aišku, ir į ypač tiems verslininkams, kurie taip laukia kad galėtų kažkiek sutaupyti tuos pinigus, kažkiek tai panaudoti tuos pinigus, kuriuos galima investuoti į rizikos kapitalą, išblokuoti ekonomiką. Tai aš manau, kad labai svarbu būtų sparčiai dirbti šio klausimu. Visos tos pastabos, kurios buvo išsakytos, labai svarbios, aš pasižymėjau jas, lauksiu tolesnių diskusijų, bet manau, kad galutinis rezultatas bus gražus kompromisas ir geras pranešimas. Ačiū, panai Baker. Ir prieartėjome prie posėdžio pabaigos. Atsiprašau, vos nepamiršau, turiu paskelbti, kad e, e, balsuosime ekon komitete gruodžio 17 ir 18 dienomis, o e, tikimasi, kad šis klausimas pateks į plenarinę sesiją vasario mėnesį. Tai tiek šiam rytui ir pratesime posėdį po pietų trečią valandą. Ačiū.